Ja, darf ich? Genau. Es wäre ganz wichtig, dass wir jetzt gleich anfangen könnten. Be... Būtų neblogai iš karto ir pradėti nuo Europos investicijų banko atstovo pasakymo Panskūn. EIF ir PPI France tai yra valstybinių bankų asociacija 45 minutės yra skirtas keturiems e, pranešėjams. Aš norėčiau pasveikinti su biudžeto komiteto pirmininku, ponu Artvy, kuriam iš, karso, iš karto ir suteiksiu žodį, o po to steiksime žodį Europos investicijų banko atstovams. Ačiū, taigi iš karto mes reikim prie Europos investicijų banko. Je vous en prie, Madame la Présidente. Prašom, pirmininkė. Ponai Kristof Kūn iškart žodis. Ar jūs jau pasirengęs? Penkias minutės jums skirtas, ar žinot? 300 skaidrių, kiek žinau, pateikėt. Gal neužteks, bet prašom žodis jums. Labai ačiū. Man labai malonu trumpai pristatyti Europos investicijų banką ir mūsų poziciją į siūlomą reglamentavimo priemonės. Turime skaidrių

Mes žinom, kas jūs esat ir neprisistatinėkit, iš karto eikit prie esmės. Taigi, iškart ketvirta skaidrė. Labai trumpai pristato ne Europos investicijų banką, bet mūsų vaidmenį įgyvendinant biudžeto garantijas ir kitus ES mums suteiktus įgaliojimus. EIB yra didžiausias ES biudžeto vykdytojas Ir mes turime daug skirtingų įgaliojimų Europos Sąjungoje. Mes turime 35 įgaliojimus ir 40 milijardų Europos Sąjungos garantijose. Tai darome per tiesioginį ir netiesioginį valdymą. Mūsų tikslas tai darant užtikrinti daug uh, vertės nešančių rezultatų uh, e, mažiausią įmanomą kainą vartotojai. Uh, Teisės aktų e, pokyčiai gali turėti rimtų padarinių įgyvendinimui, todėl mes labai savo darbą vertiname rimtai ir labai atidžiai stebime visus siūlomus pakeitimus. Bendrai, kaip jau matote, patys save vertiname kaip neatsiejama tiesioginį partnerį įgyvendinant ES garantijas ir kitus ES įgaliojimus. Mes esame sutarties organizacija, mūsų DNR yra įrašyti visi ES politiniai tikslai. Be to mes vykdome moderniausią audito ir kontrolės sistemą, nu, apibriežtą ES veikimo sutartyje. Vienintelė e, IFI yra šio požiūriu, kuri tenkina visus ES politikos tikslus ir standartus. Ir šio požiūriu mes užtikriname, kad ES biudžetas būtų visiškai atskaitingai įgyvendinamas. Todėl mes save vertiname kaip neatskiriam ES partneriai, bet to, kadangi esame tokie unikalūs įgyvendinant ES standartus, vertiname save ir kaip neatsiejame valstybės narių e, administracijų ir e, bankų uh, partneriai. Todėl mes ES stengiamės, ES tikslus stengiamės įgyventi per įvairius e, portfelius ir finansinės priemonės. Dabar periname prie siūlomų teisės aktų pagerinimų. Visų pirma, dėl mūsų specifinio vaidmens ir unikalaus vaidmens, mes esame ES sutarties organizacija, e, mes e, žinome, kad mūsų veikla ir mūsų kompetencija ginantinės sankcijas priemonės yra pripažįstama preambulės 142 dalyje. Be to, džiaugiamės, kad yra patvirtinta daug supaprastinimo priemonių teisės aktuose. Visų pirma, tai pasakytina apie atsiskaitimo ir registrų reikalavimų suderinamą E, tokiu būdu nespakenkiama jų kokybei, tiesiog siekiama viską suderinti, stengianti sumažinti e, biurokratijos e, tikimybę ir išlaikant visapusišką atskaitomybę įgyvenant ES biudžetą. Kitas dalykas, kalbame apie supaprastintų viešumo prievolių taikymą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir trečias dalykas, mes labai džiaugiamės, kad jeigu ES finansinė priemonė bus e, pasitelkta užtikrinant ES biudžeto šaltinių mažą dalį, tai atitinkamai taisyklių tik tam tikra proporcinga dalis turi būti pritaikyta. Be to, mes kalbame apie pakartotinių srautų e, traktavimo su, papras, su suderinimą kaip aš jau sakiau, yra vykdomas ex ante vertinimas ir palaikome tiesioginį ryšį su nacionaliniais e, paramas skatinančiais bankais. Tai leidžia finansavimo šaltinius panaudoti efektyviau. Be to noriu išvengti padėką už tai, kad yra išplėsta e, MVI iniciatyva, tiksliau yra pratesta po 2016 metų, dar ilgiau bus taikoma. Šitą norėčiau pasakyti apie verslo testinumą. Uh, Kadangi Europos investicijų bankas yra toks patyręs ir toks didelis, kalbant apie uh, e, ES finansinių prie, priemonių gyvenimą, ES biudžeto gyvenimą. Labai svarbu, kad mes nepakeistume žaidimo taisyklių jį, jam bevykstant. Todėl norime pabrėžti, kad yra nepaprastai svarbu užtikrinti tam tikrų taisyklių taikymo testinumą, bent jau iki šio biudžetinio e, periodo pabaigos. Todėl mes labai džiaugiamės patiktojų pasiūlymų. Taip pat norėtume pabrėžti, kad EFSI ir ELM pagal EIB e, įtraukimas į finansų reglamento taikymo apimti, dabar tai yra siūloma, kol kas reglamento tiesa dar tai nėra matyta, e, jis galios tik tai po 2020 metų, numatys tam tikrų uh, E, įgyvendinimo pokyčių ir dėl to greičiausiai procesai sulėtės ir e, galbūt bus sunkiau valdyti kaštus. Todėl mes labai džiaugiamės, kad kol kas šis reikalavimas nėra taikomas, jis įsigalios tik tai po 2020 metų. Norėtumėm pabrėžti, kad Europos investicijų bankas e, šiek tiek bejoja dėl to, ar reikėtų tai jau gyveninti dabar kodėl tai atidėta po 2020 metų. Mes vis tik esame dėkingi, kaip bebūtų, už tai, kad visiems bus taikomos vienodos taisyklės. Ir prieš pereidamas prie savo pasisakymo pabaigos noriu pabrėžti, kad e, Geras rizikos valdymas yra nepaprastai svarbus. Mūsų nuomonė, visi darbai susijęs su bankininkystė, pavyzdžiui, geras e, aktyvų valdymas, turi likti pačių bankų rankose, nes bankai turi sistemas, kontrolės mechanizmus, kompetenciją ir įgūdžius tą daryti konservatyviai ir e, racionaliai, tam, kad būtų įgyventi reikalingi tikslai. Čia ir baigsiu ir paliksiu e, kuo daugiau laiko klausimams. Be to, mes žinome, kad turime nemažai EFSI ir ELM kombinacijų, bet aš tikiuosi, kad apie tai galėsime pakalbėti vėliau. Yeah, Labai ačiū. Europos investicijų bankas toliau. Uh, as regard the, the, the European Investment Fund. Kalbant apie Europos investicijų fondą, gal galėtumėt parodyti mano prezentaciją taip pat, nes aš norėčiau suderinti galimybės, kaip suderinti EZIF ir EFSI. Dvi paskutinės skaidrės man labai aktualios. Naujasis 38 straipsnis, jo pirmos dalies C punktas, e, E, kalba apie reglamento pakoregavimo 39a dalį yra kalbama būtent apie Europos investicijų banką. Kodėlgi mes taip sakome? Mes manome, kad atsiradus naujam straipsniui, EZIF ir EFSI suderinimo galimybė išauga ir EZIF atneš papildomos naudos tokiu požiūriu. Aš paskui atsakysiu visus jums rūpimus klausimus, bet jau grafikė turbūt nemažai matote informacijos. ZIF e, indėlis e, ir nauda sanglaudos politikai bus žymiai didesnė. Aš e, pagal, aš savo schemą noriu parodyti, kad tų dviejų fondų suderinimas leis užtikrinti geresnį mažų ir vidutinių įmonių finansavimą. Toliau. Iš esmės, čia mes kalbame apie mažų vidutinių įmonių iniciatyvą, kuri jau yra įgyvendinama daugelėje valstybių narių. Ypač išskirčiau du pavyzdžius, bet galėtume e, tą patį pasakyti ir apie Bulgariją, ir apie Rumuniją, ir apie Suomiją, Italiją. Čia paminėtas didelės valstybės narės Ispanijos ir mažos valstybės narės Maltos pavyzdžiai. Ispanijoje pagal 2014-2020 metų finansavimo programą yra numatyta 35 e, milijonų paskolų suteikimas. 33 e, tūkstančiai mažų ir vidutinių įmonių susilaukė E, finansavimą pagal šią iniciatyvą. Kodėlgi taip yra? Todėl, kad yra suderinti resursai, sujungiami skirtingi šaltiniai. ERDF ir taip pat patys Ispanijos regionai, 15 jų prisidėjo. Apie tai galvodami mes manome, kad EZIF ir EFSI suderinimas yra labai sveikintinas ir tokiu būdu finansavimo šaltinios, iš finansavimų nėra sukūriamas konkurencingumas, bet sukūriamas papildomumas. Be to, mes kalbame apie tai, kad nacionalinis bankas greta Europos investicijų banko turi veikti labai aktyviai, todėl tokia iniciatyva yra labai sveikintina. Aš čia kartuosiuosi, bet galiu pasakyti, kad e, labai vertinga yra e, papildyti sanglaudos politiką. Tiek aš ir tai norėjau pasakyti. Herzlichen Dank. Willkommen zu BPI e France, Frau Merveille. Ačiū. Dabar BPI e France. Iš nuolatinės banko atstovybės čia bankė atstovas pasisakys. Bonjour, uh, Lola Merveille. Atstovė. Esu Mervei iš BPI e France atstovybės Bruselėje. Norėčiau, kad iškart pradėtumėm nuo šeštosios skaidrės nes laikas skaičiuojamas. Aš noriu tik pasakyti, kad BPI France yra viešasis investicijų bankas veikiantis Prancūzijoje. Jas stengiasi palengventi įmonių galimybės e, gauti finansinę paramą ir prisidėti prie Prancūzijos ekonomikos raidos. BPI France E, labai aktyviai dirba su vietos tinklais, vietos biurais, kurių turime nepaprastai daug, nes norime labai gerai pažinti vietos įmonės, vietos e, veikėjus ir rinkos poreikius. Daugiau negu 15 metų mes dalyvaujame paskirstant ES fondų skirtingais lygmenimis. E, kalbu ir apie struktūrinius fondus, kurie yra skiriami Europos regionams. Apie 150 milijonų eurų taip buvo paskirstita pagal 2007-2013 metų programą. Ir iš esmės tai yra e, finansinių priemonių finansavimas. Stengiamės mes savo bankę centralizuotai valdyti uh, E, garantijų programas, finansinės garantijas. Ir esame labai dėkingi už tai, kad jūs mums padedate. Dėl finansų reglamento peržiūros keletą žodžių pristatant konteksto, paskui pereisiu prie e, konkretaus temos pristatymo. Taigi, finansų reglamento peržiūros Peržiūrėtojai sako, kad finansinių priemonių, ypač struktūrinių fondų paskirstimas šiuo metu Europoje susiduria su nemažai sunkumų, uždavinių. Ypač struktūrinius fondus dabar yra labai sunku įgyvendinti praktiškai, nes dažnai yra vėluojama parengti projektus ir paskirti lėšas arba jas panaudoti. Taip pat yra sakoma, kad struktūrinius fondus mobilizuojant reikia stengtis pritraukti privačius finansavimo šaltinius, bet čia iškyla sunkumų dėl taikomų taisyklių sudėtingumo. Šiame kontekste omnibus e, reglamento peržiūra yra reikalinga. Finansų reglamento peržiūra taip pat leis pakeisti struktūriniams fondams taikomas taisyklės. Ir aš nevardinsiu visų pozityvių pusių, uh, E, numatytų pakeičia, pakeičiant šį reglamentą. Aš norėčiau išskirti keturis punktus, kurie mums atrodo šiek, sto, kurių mums atrodo nėra šioje pakeistoje reglamento versijoje. Taigi mes pirmiausia kalbame apie tai, kad reikėtų palengvinti uh, gražinamų lėšų pakartotinį panaudojimą valstybėse narėse ypač inovacijų sektoriaus ankstyvuosiuose projektų etapuose. E, tie atgaunami avansai yra finansinė priemonė, kurią dabar naudojasi keletas valstybių narių ir pirmiausia, jie yra skirti uh, inova, naujovių sektoriuose, inovacijų sektoriuose, ypač kai pradedama kurti naujoves. Ir matome, kad dėl to iškilo nemažai rizikos. Ir dabar galiojančiame reglamente dėl struktūrinių fondų ta rizika nėra sušvelninama. E, ir finansinių priemonių e, rizika e, yra su tuo susijusi. Suprantame, kad kiekvienu atveju, net bankruoto atveju, lėšos turi būti gražinamos mm, fiksuotų tarifų. E, dėl finansavimo taisyklių stokos šiandien mes negalime naudingai panaudoti e, finansinės pagalbos įmonėms. Ir reglamentas, kuris kalba apie e, tokių e, pakartotinai išmokomų avansų e, taisyklės taip pat turi būti keistas. Todėl mes sakome, kad reikėtų labai aiškiai apibriežti, kas tai yra tie repayable advances. Ir naujasis finansų reglamentas tą turėtų būti padaryta. Reikėtų perimti tą apibriežti, kuri dabar yra įtraukta į galiojantį finansų reglamentą. Mes norime, kad būtų aiškiau apibrieštas kategorijos ir aiškiau būtų apibriešti e, aprieštos sumos skiriamos moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Kitas dar pasiūlymas. E, dar vienas momentas. E, teisinis aiškumas teikiant finansinės priemonės arba jomis pasinaudojant. Šiandien finansiniai tarpininkai, valdantis uh, finansinės priemonės, susiduria su nemažai sunkumų interpretuojant reglamentą. Ir tas e, juridinis neiškumas trukdo paprastai ir veiksmingai panaudoti finansinės priemonės praktiškai. Todėl vienas iš sprendimų, kuriuos mes norėtumėm jums pasiūlyti, yra toks. Leiskime finansiniams tarpininkams ir ypač viešiesiems investicijų bankams, kurie turi valstybės įgaliojimus valdyti Europos fondus, vertinti ar net suderinti savo valdymo procedūras E, aš kalbu čia apie Europos komisijos skiriamus struktūrinius fondus. Šiandien Europos e, e, finansų investicijų bankas naudojasi Europos kusijomis apibrieštomis aiškiomis taisyklėmis struktūriniams fondams ir tai leidžia finansavimą praktiškai palengvinti. Mes norėtumėm, kad tokios pat galimybės būtų suteiktos ir valstybių investiciniams bankams. Jie turėtų aiškiau žinoti valdymo sąlygas. Mm, alors là, il s'agit donc les, ces deux. Aš Jums pristačiau porą pasiūlymų ir tai yra susijęs su reglamentu, e, finansavimo reglamentu, o dar porą norėčiau pateikti dėl struktūrinių fondų. Bendros E, finansavimo taisyklės CPR. Čia mes siūlome supaprastinti fondų panaudojimo pagrindimo taisyklės. Galvome apie ESIF e, banką ir kitas finansinės, e, fondą ir kitas finansinės priemonės. Kaip jūs puikiai žinote, naudos gavėjai turi tenkinti labai daug reikalavimų. Ir čia mes kalbame apie tai, kad reikėtų optimaliai palengvinti tų fondų panaudojimo sąlygas. Ir kalbame apie ex ante kontrolę, įvertinant naudos gavėjų e, teisę gauti ar jo proje, jų projektų galimybės gauti finansavimą. Mes manome, kad reikėtų numatyti ir ekspost kontrolės galimybę ir CP reglamente apie tai yra kalbama. Mes e, pateikėme pasiūlymų, kurie yra jums e, rodomi ekrane. Ir tokiu būdu mes galėsime fondų valdymą e, sutvarkyti ir tokiu pat metu užtikrinsime gerą ekspost kontrolę. Dar vienas dalykas. Grįžtame prie 38 straipsnio, kuris leistų valdymo institucijoms pasirinkti viešuosius investicinius bankus. Mes labai džiaugiamės, kad tokia, toks naujas straipsnis yra įrašytas ir įtrauktas į CPR reglamentą. Čia matote e, variantą, kuris taryboje dar aptarinėjamas Ir mums atrodo, kad kriterijų sąrašas yra gana uh, griežtas, čia kalbame apie konkurencijos teisę, ir uh, taryba siūlo, kad uh, būtų numatytos galimybės panaudoti struktūrinius fondus tiesiogiai konkurenciniai veiklai, Tai yra įdomus pasiūlymas, tačiau juridiškai jis yra gana pavojingas, rizikingas. Kalbame apie tiesioginius arba netiesioginius naudos gavėjus. Reikėtų išbraukti netiesioginius naudos gavėjus, nes taip e, būtų sunku, palengvintume pagrindimą e, E, praktinė prasme, kas yra e, koks naudos gavėjas. Taigi turime neminėti netiesioginių naudos gavėjų. Na nu ir paskutinis dalykas, mes sakome, kad 38 straipsnis, kuris leidžia tiesiogiai pasirinkti investicijų banką, iš esmės galios retroaktyviai, atgalinė data, kad būtų išvengta įgyvendinimo kliūčių per laikotarpį nuo dabar iki šio teksto galutinio patvirtinimo. Ja, danke. Das war sozusagen hardcore. Ja, iš tiesų, pakankamai daug rimtos informacijos išgirdome ir komisijos atstovas norėtų ir turėtų ką pasakyti, ne gaila, kolegos, pranešėjas Rišardas Ešvartas ir aš praktiškai netekome amo jau dabar. Ričardas pirmasis, o po to ponas Čiurmelis. Um, <clears throat> uh, Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Aš prelegentams už pristatytą medžiagą dėl apmokėtinų avansų ir taip toliau. Teisinis tikrumas e, valdančiam institucijoms yra labai svarbus. Ir galiausias momentas yra tas e, subalansavimas, kuris yra būtinas, kad teisės aktai būtų tinkamai parengti, kad jie būtų ir, varto, ir, ir suprantami, bet ir pakankamai a, e, gerai suformuluoti, kad užtik, būtų galima užtikrinti reikalingą kontrolę. A, Sveikinu tai, kas buvo pasakyta dėl EFSI ir ir ESIF struktūrinių fondų. Bendrai kalbant, kolegos puikiai supranta tą sinergiją, kurią būtų galima pasiekti apjungiant tą valdymą, bet vis tik tai uh, Tai yra du skirtingi finansavimo srautai. Vienas savo pobūdžiu, aišku, bus brangesnis nei kitas. Ir aš, supra, aš pakartosiu, kad um, bendras valdymas duoda tam tikros sinergijos, vis tik tai keltinas klausimas, kiek efektyvu tai būtų. E, regio komiteto kolegos išsakė mm, susirūpinimą dėl to suplakimo, sumaišymo, kad gali tai padaryti neigiamo poveikio dotacijoms. Na ir dar du dalykai dėl tokie bendresnio pobūdžio. Visų pirma, daug kalbame apie biudžeto rengimą taip, kad būtų pasiekta tikslų. Uh, Bet man atrodo, kad visa tai e, e, savyje numato tam tikrą konfliktą, prieštarą, kas, mano manimu, e, mums būtų svarbiausia, ko mes norime pasiekti, tai yra supaprastinimas. Supaprastinimas, aišku, nes tai sumažintų administracinę naštą, tai yra gerai, bet kaip. E, pranešė, mano mintis labiau kryptų į antrą dalyką, tai yra mm, klaidų lygį patikimumo, sąskaitų patikimumo deklaracijose, kas sėtų teisės aktų nuostatas su šiais tikslais. Ir dar vienas dalykas, kas labai rūpi mano rinkėjams, galvojant apie vietos e, bendruomenės, ūkininkus, bankus ir taip toliau, ko mes pasieksime, ar tai pagerins žmonių e, gyvenimą, tai yra to finansavimo gavėjų gyvenimą palengvins, ar tik tai e, galiausiai ataskaitos bus tik tai dar ilgesnės, sudėtingesnės ir, na, atvirai sakant, mažiau supaprastintos nei buvo iki tol. Dėkuoju prelegentams už jų pasisakymus, aš, aš pasižymėjau visą tai, ką jūs sakėte ir tikrai laukčiau ir, ir ateities komentarų. Dėkui. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich bedanke. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų pranešėjams. Taip pat turiu atsiprašyti, kad pavėlavau penkiomis minutėmis atvykti į posėdį, galbūt per tas pirmasis penkias minutės ir buvo patikta ta jungiamoji informacija tarp atskirų pranešimų, kuria remdamasis aš galėčiau aiškiai suprasti kas iš tiesų bus pasiekima panaudojant EFSI lėšas e, ir kur infrastruktūros programos e, tarpusavį susisieja ir, ir kaip būtų galima pateikus konkrečius pavyzdžius paaiškinti, kur tos sąsajos egzistuoja su visą pagarbą referentams ir jų atstovamoms organizacijoms. Aš turiu pasakyti, kad e, girdėjau nemažai e, pranešimų, kurių e, teiginiai skamba labai gražiai, galbūt esu per senas tam, kad galėčiau išlaikyti buhalterijos egzaminą. Galbūt jūs galėtumėt konkrečiai pasakyti, ko galime pasiekti pasinaudodami EFSI lėšomis, nes iki šiol aš jokių įtikinamų argumentų apie tai, kad mes galime pasiekti užsibrėžtų tikslų, Tai yra e, dėl to papildomo privataus e, verslo investicijų pritraukimo pasieksime. Taigi, e, galbūt mes galėtume paprasčiausiai sąžiningai ir garbingai tam tikrą inventarizaciją čia atlikti, nes aš tikrai nemanau, kad vien tik tai teoriniai pasvarstymai galėtų mums labai daug naudos atnešti. Mes paprasčiausiai per daug nesigilindami į smulkmes turėtume pasakyti, ar e, pasieksime užsibrėžtų tikslų ar ne. Pone Kiolmelė, pirmininkės pastaba, mes čia kalbame apie pinigų panaudojimą. Ponas Riubis, e, ačiū, ši diskusija yra labai svarbi, nes Europos ekonomikai reikia šio finansavimo, todėl manau, kad yra labai svarbu e, nustatant uh, klaidų lygį ir apimtis, e, taip pat sugebėti pasakyti, kur e, jos atsitiko ir buvo padarytos dėl sukčiavimo, kur dėl paprasčiausio neapsižiūrėjimo. Taigi reikia e, taip pat nustatyti ir tas klaidas, kurios buvo padarytos dėl labai sudėtingų procedūrų. Man įdomu, kokia lėšų dalis yra panaudojama administravimo išlaidoms, teisinėms konsultacijoms, nes e, aš e, tikrai e, žinau apie tokius atvejus, kuomet konsultantai yra gauna atlyginimą valandinį ir žinoma yra suinteresuoti, kuo ilgiau konsultuoti, o tokiu būdu smulkiajam verslui parama yra neskiriama ir tam, kad galėtų gauti tą paramą, tos smulkios vidutinės įmonės vėlgi turi samdytis teisininkus. Manau, kad biudžeto komitetui svarbiausia formulė turėtų būti į rezultatus orientuotas biudžetas. Turime sugebėti įrodyti, kad mūsų finansuojami projektai geba funkcionuoti net ir praėjus penkeriems ar dešimčiai metų. Ir taip pat turime aiškiai suvokti, kad kai kurie projektai sužlugo tik tai dėl to, arba negalėjo būti pradėti gyventi, kad nebuvo susitarta dėl teisinio pagrindo. Taip pat yra labai svarbus aspektas atitink susijęs su projektų priežiūra, kurią būtina užtikrinti ir ateitie, nes labai dažnai daug lėšų yra išleidžiama projekto parengimui, po to netinkamai panaudojamos biudžeto lėšos ir jokio rezultato mes nepasiekėme. Aš taip pat noriu užduoti klausimus, sako pirmininkė, pirmiausiai užduoti klausimą susijusi su apriptimi nuo 2010 metų. Ta apriptis bus pakeista ir kil klausimas, kodėl dabar būtina priimti atitinkamus sprendimus, kai mes dar nežinome, kokioms programoms tie reikalavimai bus taikomi po 20 metų. Kitas klausimas, kokia finansinių priemonių dalis yra E, minimų antrajame skyriuje, kalbant apie specialiasias priemonės, bus panaudojama dar per šį finansavimo laikotarpį. Mums viskas buvo pristatyta taip, kad tos lėšos turi būti skiriamas dar dabar vykdomoms programoms ir e, kokia dalis būtent toms programoms ir yra skirta, aš noriu sužinoti. Ponas Kun yra visiškai teisus. Jeigu mes norime, kad sistema apskaitai neveiktų, tai turėtume pakeisti taisyklės, kurios galioja dabar finansuojamoms programoms. Taigi, kur bus vykdomi konkretus pakeitimai ir kur ne. Ir taip pat iš ponios Mervei, kurios pavardė labai gražiai noriu paklausti, e, ar ji galėtų mums e, pristatyti e, apibrėžimą susijusi su tų gražintinų avansinių, tomis gražin, gražintinomis avansinėmis išmokomis. Vokietijos valstybinio banko asociacijos atstovai dėja ne, ne, atsisakė dalyvauti mūsų e, klausime, taigi dabar suteiksiu žodį ponui Artvi. Aš pirmiausiai noriu taip pat padėkoti mūsų prelegentams, tačiau čia mes kalbame apie procedūrų supaprastinimą. Ir <clears throat> noriu paklausti, ar turite konkrečių pasiūlymų, kaip tą sistemą supaprastinti, kad išlaikytume EFSI ir kad jis ir toliau liktų strateginių investicijų fondu, arba galbūt nu, mes galėtume sujungti tarpusavyje kelis fondus ir supaprastinti jų lėšų panaudojimo tvarką ir taisyklės. Parlamentas čia galėtų taip pat prisijimti savo atsakomybės dalį už taisyklių supaprastinimą, taigi mes esame teisėkuros institucija ir e, žinoma mums malonu e, turėti omenyje ir suprasti, kad balsuodami mes bandome įspręsti tam tikras problemas, tačiau mūsų priimamų teisės aktų nuostatos nebūtinai e, konkrečiai prie to prisideda. Aš norėčiau iš jūsų išgirsti šiek tiek kritiškesnį vertinimą visų galiojančių taisyklių ir taip pat noriu jūs įspėti, kad e, kuomet e, mes kalbame, arba jeigu jau tam tikra institucija, tokia kaip valstybinis bankas arba Europos investicijų bankas, turi reikalų su tam tikrų lėšų panaudojimu, tai visa problema, visa sistema tampa tokia sudėtinga, kad mums e, reikia pasitelkti ekspertų paslaugas, o šiuo atveju mes siekiame visas procedūras supaprastinti tam, kad sulauktume mažiau e, kritikos iš tų, kurie bando pasinaudoti ES fondų lėšomis. Ar jums susidaro įspūdis, kad mes iš tiesų uh, sistemą bandome supaprastinti, ar tik tai bandome m, mm, apsimesti, kad taip elgiamės. Ir ar mūsų teikiami pasiūlymai iš tiesų pasiteisins praktikoje. Ir, o galbūt mm, jie tik tai e, yra paprasčiausiai atitrūkę nuo, nuo realybės ir nėra praktiškai gyvendinami. Žodžios komisijos atstovams. Dušio daugiametėje finansinėje programoje mes susidurime su tokia situacija, kuomet e, yra pasitelkiamos naujos biudžeto garantijos, biudžeto garantijos priemonės arba e, EFSI. Ir tai yra priemonės, kurias siūlė uh, komisija pirmininkaujama pono Junkerio ir buvo atitinkamai priimti sprendimai dėl e, struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, dėl politinių ir ekonominių priežasčių, tačiau e, sprendimus įgyvenančios tarnybos ir struktūros turėjo dėti pastangas, kad būtų sudarintos tarpusavėje skirtingos taisyklės ir e, čia turime kalbėti apie taisyklių pakeitimą CPR ir mes pasitelkime dviejų etapų požiūrį. Pirmajame etape ketiname įgyvendinti pokyčius, kurie E, net padarytų neigiamos įtakos jau vykdomų programų įgyvendinimui ir dauguma subjektų dalyvaujančių progr tos, tame programo gyvenime palankiai vertina tos pokyčius, o kitas etapas yra numatytas būsimai daugiametai finansiniai programai, tačiau turime nepamiršti, kad per atmiausias mėnesius komisija turi parengti atitinkamų pasiūlymą dėl uh, būsimosios daugiametės finansinės programos ir mes turime integruoti tas siūlomas garantijas ir priemonės į naują daugiametę finansinę programą. Būtent tokį požiūrį mes ir esame pasitelkę tam, kad galėtume įgyvendinti permainas, ne uh, sutrikdydami dabar veikiančių programų ir projektų įgyvendinimo ir tokiu būdu parengdami pagrindą būsimai daugiametį finansinį programą. Pakūn, bitė. Pone Kūnžodis. Ačiū, norėčiau apsirti kai kurios iškeltas klausimus. Visų pirma, vertinu klausimus dėl FC e, veikimo, kodėl tai nebuvo plačiau paaiškinta. Šiandien mums tik 10 minučių buvo skirta, tai aišku. Uh, tik tai pagrindinius elementus galime aptarti dėl omnibus, kas, kas buvo mūsų šiandienos tema ir mes negalime papildomos informacijos mm, pateikti, bet mes tikrai mielai esame pasirengę paaiškinti, kaip gaunamas mm, daugiklio efektas per e, fondo apjungimą ir tikrai mielai pateikčiau tos informacijos. Toliau buvo klausimas dėl to, kiek skirta teisininkams ir konsultantams gyvendant įgaliojimus. Aišku, tai yra labai svarbus klausimas, mes tengiamės tas išlaidas e, sumažinti iki minimumo, todėl visa teisinė pagalba, kurią mes gauname e, dėl sandorių, yra vidinė, o ne iš išorės konsultantų. Uh, Taip pat stengiamės ir techninių konsultantų um, pagalba min, minimaliai riboti, kad, kad gautumėm viską, kiek įmanoma, iš savo inžinierių ir specialistų. Taip pat, kai eina kalba apie poveikį įvertinimą, koks rezultatas pasiektas vietoje. Na, jei atsižvelgsi į investicijų mastą, palyginti su biudžetu, kurį mes panaudojame tiem fondam, tai tikrai yra tik minimumas. Tai gal tiek, gal kolegos iš PPI norėtų aptarti likusius klausimus. Alors, euh, en ce qui nous concerne, on considère qu'en effet, euh, cette jei kalbame apie šią peržiūrą, kad, skiria, kad galvojama apie finansinio reglamento taisyklių peržiūrą ir e, pakoregavimą, kas yra skirtingose sektoriuose taikoma, tai siekiama suvienodinti taisyklės e, ir siekiama supaprastinimo, vertinant iš pragmatiško požiūrio taško mes siūlome mm, per du etapus viską daryti artimiausios e, trukmės laikotarpiu, ką mes pristatymė jums siūlytumėm e, aktualiausius klausimus išspręsti būtent dėl išlaidų pateisinimo, siekiant maksimaliai patikslinti, kas yra išleista, būtent pateikiant e, pagrindimą padarytų išlaidų dėl struktūrinių fondų pasiūlymas taip pat ir finansiniams tarpininkams suvienodinti savo valdymo ir kontrolės procedūras. Tai yra, kad jų valdymo ir kontrolės procedūros būtų suvienodintos, kad komisija turėtų padaryti, kad nebūtų to tie didžiuliai skirtumai ir tie pasikeitimai, kad tikrai būtų galima lėšas valdyti ir kontroliuoti vienodai ir paprastai. O galvojant apie ilgalaikį laikotarpį, reikėtų pagalvoti apie tokį esminę tokią reformą visą re, finansinio reglamento ir struktūrinių fondų reglamentų peržiūrą, e, kad būtų galima juos patikslinti, susiaurinti, sus, susiaurinti teisinę visą bazę, kad būtų trumpesni tie tekstai, kad būtų jie paprastesni. Jums leidus, aš taip suprantu, labai gavo uh, E, regionų mandatą. Taip, kai kuriais atvejais skirstyti struktūrinius fondus. Taip, tai tiesa? Taip. Ar galėtumėte apibūdinti, kaip atrodo tokia procedūra? Prancūzijoje tai regioninės tarybos valdo lėšas šias ir mums pavedė valdymą įgaliojimus struktūrinių fondų srityje. čia naudojamos finansinės priemonės, kaip jau apibrėžime. Mes siūlome jas regionams. Na, tai eitų kalba apie regioninius garantinius fondus. Iš dalies būtų finansuojami iš struktūrinių fondų. EDF ir Prancūzijos atveju tai galėtų būti dar ir garantinio fondo dalyvavimas. Tokį fondą valdytų BPI e, regionių lygmenių ir garantuotų e, bankinės paskolas teikiamas, e, bankinius mokėjimus teikiamus regione. O čia komisijos reikalavimai kokie, ką jūs turite, kokius reikalavimus turite įvykdyti, kad galėtumėt valdyti regioninių mastų struktūrinius fondus. Euh, euh, Gal aš uh, trumpai tik tai atsakysiu, o Selina Gien, kuri yra šios rytis ekspertė, galės papildyti mane. Šiandien viskas susiveda į tekstų interpretavimą, aiškinimą. Mes turime laikytis visų nuostatų, kurios yra nustatytos tiek atrankos procesams, BPI, kas yra nustatyta regiono valdžios ir ataskaitų lygmenių taip pat Ir, kai yra paraiškos e, apmokamos, kai turi būti pagrystos struktūrinių fondų finansavimo, finansuojamas išlaidos, turi būti pagrindimas pateiktas, kad mes galėtumėm pateisinti savo finansavimą laikydamėsi ES taisyklių. Ir štai čia būtent viskas susiveda į teisės aktų aiškinimo, interpretavimo klausimą. Ir dėl to turime ribotas galimybės veikti šioje srityje kad galėtumėm pasakyti, kad operacija yra tikrai pagrista ir pateisinama pagal teisės e, aktus. Mes turime inspektorių, kuris tikrina ir, ir sako, pavyzdžiui, kad nepakankamai yra to pagrindimo, pateisinimo. Tai mes galvame, kad būtent reiktų peržiūrėti tekstus ir uh, ir labai tiksliai apibriežti vis, visą lėšų valdymą, kad visi teisiniai aspektai būtų aiškus ir trumpai apibriežti. Ir taip pat palaikant dialogą su Europos komisija ar su nacionalinėmis valios institucijomis mes galėtumėm gauti visus atsakymus. Tai būtų puiku, bet kas mums gali atsakyti, jeigu turime kokių klausimų? Uh, niekas neatsako ir mm, Pavyzdžiui, jeigu mes kreipiamės vietoje, niekas mums nieko negali pasakyti, komisija irgi sako, mes turime patys išsiaiškinti viską. Iš esmės nelabai turime mm, kur kreiptis, taigi mes ir galvome, kad reikėtų visų pirma teisės aktus patikslinti, kad jie būtų aiškesni galbūt mm, nuo, per nuo finansinį laikotarpį. Uh, ir reikėtų mm, užtikrinti, kad valdymas būtų mm, aiškesnis, patikimesnis, kad būtų aiškesnės procedūros, galbūt, kad komisija galėtų patvirtinti tam tikras procedūras, tam tikras institucijas, kurios galėtų uh, priimti sprendimus, kad būtų viskas aišku, kad valdymos visas procesas aiškus. Aš atsiprašau, vis tik tai tas teisnis netikrumas, aš kaip suprantu, labai daug jūsų e, laiko užima. Ah oui, bah, le conseil juridique et anxiolytique. D'accord. Absolument. Oui, bonjour, euh, Céline Nguyen, je travaille également à BPI, je travaille euh, not, euh, sur euh, euh le, le FEDER. Céline Nguyen, aš irgi e dirbu e euh, su šiais fondais ir mūsų pasiūlymas būtų būtent dėl uh, uh, paties, dėl pačių procedūrų, dėl to, kad būtų pusiausvėra tarp audito ir išlaidų, kurios skirtos realiai projektų finansavimui. Ir mes galvojame, kad būtent reikia patikslinti, koks turi būti auditas, kuris baigėsi, kiek, mm, kiek to audito reikia, kad e, tam tikrinimui nenaitų labai daug lėšų, kad daugiau lėšų būtų galima skirti realiam projektų vykdymui, o ne tikri, vien tik tai tikrinimui. Ja, vielen Dank, <clears throat> Frau Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, ką, ką tik išgirdau ir manyčiau, kad mūsų partneriai, BPI France atstovai yra savo srities ekspertai. Tai jų teiginiai man tik patvirtina, kad e, per dabartinę <clears throat> kadenciją struktūrinių fondų lėšų panaudojimas praktiškai bus visiškai nevykęs arba net neš jokių rezultatų. Jeigu jau ekspertai turintis didelę patirtį susiduria su tokiais sunkumais, tai galima tik įsivaizduoti, su kokiais sunkumais e, susidurtų tie, kurie atitinkamos patirties e, neturi. Taigi manau, kad e, pribrendo laikas dabar pradėti diskusijas apie naujų taisyklių patvirtinimą tam, kad galėtume nustatyti tinkamas procedūras, priimtinas procedūras tam, kad e, struktūrinių fondų lėšos iš tiesų pasiektų tuos regionus, kuriuose būtina skatinti užimtumą, ekonomikos augimą, tam, kad regionai galėtų šiomis lėšomis pasinaudoti, išlaikyti savo konkurencingumą nes šie teiginiai, kuriuos mes ką tik išgirdome, neleidžia mums galvoti, kad struktūrinių fondų lėšas mm, būtų galima panaudoti kartu su strateginių investicijų fondu lėšomis ir čia mes e, šios dvi sistemos yra viena nuo kitos nutolusios per šviesmečius ir iš tiesų nepakanka fantazijos, kad būtų galima jas tarpusioje susijęti ir dar turėti pakankamai ekspertų, kurie išmanytų būtent abi šias sritis. Turime dar minutę laiko. Prieš suteikdama žodį pranešėjai, pana Ešvartui, noriu E, pasakyti, kad kelias į pragarą yra gerais ketinimais grįstas ir aš tikrai norėčiau, kad rastume daugiau laiko tam, kad išsameu galėtume į šią temą įsigilinti, susidaryti <clears throat> bendrą vaizdą, e, taip pat e, ir tinkamiau įsivaizduoti, kokie mūsų pakeitimai yra prasmingi, kokie mažiau. Taigi dėkoju, kad atvykote, noriu pasakyti ačiū ekspertams, o dabar žodis pana Ešvartui apibendrinti diskusiją. Angliškai. Pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti, kaip ir jūs, mūsų svečiams už jūsų sutiktą informaciją. Iš tiesų, aš išeisiu, turėdamas galvoje daugiau atsakymų, nei, tai yra klausimų, nei išgirdęs juos atsakymų. Uh, tačiau e, tikrai galiu įsivaizduoti, kiek daug darbų dar mūsų laukia finansinį reglamentą tvirtinant ir aš tikiuosi, kad mes tam turėsime pakankamai laiko, kad tos darbus atliktume. Aš e, tikrai esu labai dėkingas mūsų ekspertams ir galėčiau tik pakartoti komentarus, kuris išsakė jau anksčiau mūsų kolegos apie tai, kad jeigu ekspertams kyla tokių sunkumų gyvenančio reglamento nuostatas e, ir jas pritaikant <clears throat> valstybėse narėse, tai galime e, suvokti, kokia sudėtinga yra situacija ir būtent e, su paprastinimo linkme tų procedūrų mes turime judėti, siekdami tų rezultatų, kurių tikimės. Ačiū pirmininkė, pirmininkė taip pat dėkoju vertėjams ir skelbė posėdžio pabaigą. Ačiū.